Il Presidente. Cesa. Buongiorno colleghe e colleghi. Labas rytas, brangus kolegos. Mūsų pirmasis darbo atvarkis klausimas yra ponios Kinga gal pranešimas dėl pagrindinių teisų padėties Europos Sąjungoje ir veiksmingas įgyvenimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gal pranešėjai, jai skiriamos keturios minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Brangus kolegos. Patvirtinus Lisabonos sutartį mums buvo suteiktos naujos galios šioje srityje, nauja kompetencija. Ir mes dabar galime jau pradėti kalbėti apie praktinį stipresnės Europos idėjos įgyvendinimą. Pastarusiais metais mes esame parengę metinių pranešimų apie pagrindinių teisų padėtį ES, kuriuose nagrinėjama e, susiklošiusi padėtis, teisinė situacija. Ir šio pranešimo tikslas yra įgalinti mus e, priimti arba pagalvoti apie kitokį požiūrį į pagrindinių teisų įgyvendinimą. Nuo 2009 gruodžio mėnesio Pagrindinių teisų įgyvendinimas buvo grindžiamas pagal įvairių ramšių teisės aktus. Egzistavo e, pagrindinių teisų hartija, kuri dabar tapo privaloma vykdyti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Ir taip pat e, tapo pagrindu priimti kitus teisės aktus. Kitas e, bazinis teisės aktas tai yra Europos e, žmogaus teisų konvencija. Ir tikimasi, kad ES prisijungs prie šios konvencijos. Tačiau kalbant apie prisijungimą prie šios konvencijos ir mūsų teisinę sistemą, e, iškyla tam tikrų sunkumų, tam tikrų aspektų, į kuriuos būtina atsižvelgti, o konkrečiai tai yra ES priimti teisės aktai šioje srityje. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mums būtina e, veiksmingai funkcionuojančius ir veikiančius e, mechanizmus bei institucijas, kurios e, užsieima ir sprendimų prieimimu, ir tų sprendimų įgyvendinimų, duomenų rinkimų, informacijos rinkimų. Mes nenorėtumėm, kad tos institucijos veiktų atskirai, jos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir kartu e, nagrinėti įvairių kitų institucijų priimtus sprendimus. Mes taip pat pranešim, savo pranešimu reaguojame į Europos komisijos komunikatą. Ir kaip jau sakiau, pagrindinis mūsų pranešimo tikslas tai yra pabrėžti, jog visų pagrindinių teisių ištakos yra patys piliečiai. Mes privalome suteikti aktualios informacijos piliečiams apie jų teisės, apie tai, kaip jie gali įgyvendinti savo teisės. Tad e, pagrindinių teisių sistema ES turi būti palanki piliečiams. Ir pagrindinių teisių vertė priklauso nuo to, kiek jos yra praktiškai įmanomos įgyvendinti ir kiek jos yra praktiškai naudingos. Sustiprinus pagrindinių teisų padėti ES, e, pati ES taps patikimesnė savo piliečių akise. Ir tai reiškia, kad mes turime parengti vidutinio ir ilgojo laikotarpio strategijas, kurios mus padėktų kovoti su e, vaikų skurdu, kurios įgalintų arba garantuotų mažumų kalbų naudojimą e, tam tikrose srityse. Ir aš tikiuosi, kad prieėmę ir patvirtinę šį pranešimą rytoj mes nusiusime aišku signalą tarybai bei valstybėms narėms ir ES institucijoms, bet tarnyboms, kad ši pagrindinių teisų sistema tampa vis efektyvesnė, vis veiksmingesnė kad mes esame prieimę e, priemonės, kurias turime dabar naudoti. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar žodis komisariai Redinga. Gerbiamas pirmininkė, šiandienos diskusija dėl pagrindinių teisių padėties ES yra labai svarbi ir ne tik tai todėl, kad ši diskusija vyksta praėjus dešimčiai metų po Hartijos paskelbimo. Mes šventėme šį, šiai sukakti šių, šio mėnesio pradžioje. Bet ir šis pranešimas svarbus dar ir todėl, kad kalbama apie padėtį po Lisabono sutarties įsigaliojimo, kaip pasakė pati pranešėja. Labai svarbu, kad mes prate, turime šią diskusiją apie tai, ką mums iš tiesų reiškia teis, pagrindinės teisės ES. Tad dėkoju pranešėjai ir Libe komitetui už jų darbą rengiančiai pranešimą. Mes jau turime privalomą vykdyti e, pagrindinių teisų hartiją Europos Sąjungoje ir dabar mums belieka įgyvendinti šią hartiją praktikoje. Ir būtent dėl šios priežasties spalio mėnesį komisija priėmė komunikatą dėl hartijos efektyvaus ir veiksmingo įgyvendinimo. Komisijos e, pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad visi ES piliečiai galėtų pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Hartija yra mūsų kelrodis kompasas. Ir mes turime rodyti pavyzdį, ypač priimdami naujus teisės aktus. Mes turime rodyti pavyzdį, priimdami naujas taisyklės, tvirtindami jas ir reikalaudami, kad juos vykdytų e, piliečiai. Komisija visus teisės aktus e, tvirtina atsižvelgdama į tai, ko reikalauja pagrindinių teisų hartija. Ir man labai malonu matyti, kad ponios gal e, pranešime yra išreiškiama parama tokiam požiūriui. Ji savo pranešime ragina komisiją ir taryba vadovautis pagrindinių teisę hartiją visame teisėkūros procese. Juk svarbiausia ne tai, kad mes turime tekstą, kuris atitinka hartiją. Svarbiausia tai, kad vėlesni to paties teisėkūros teksto pakeitimai taip pat atitiktų pagrindinių teisų hartiją ir tuo turi pasirūpinti visos tarybos ir komisijos institucijos. Taip pat pritariu e, pranešime išreikštam raginimui institucijoms bendradarbiauti. E, kai įstatymas tampa privalomu vykdyti valstybėse narise, mes turime pasižiūrėti, kaip tas teisės aktas yra vykdomas. Tai yra, kaip ES valstybės narės įgyvendina ES teisę. Ir dar sėki norėčiau pakartoti, kad aš nepabijosiu pradėti pažydimo procedūro, kai tai yra būtina. Dėl ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Tai yra svarbus komisijos prioritetas, vyksta dėrybos Dėrybos yra konstruktyvios, jos vyksta greitai ir jeigu viskas klostysis gerai, taip ir atrodo, tai manyčiau, jog jau kitų metų e, pirmajame pusmetyje mes pasieksime šį tikslą. Tai, kaip jau sakiau, be abejo susalgė, kad viskas vyks taip, kaip mes planuojame. Pritariu e, raginimui užtikrinti bendradarbiavimą, veiksmingą bendradarbiavimą su traptautinėmis organizacijomis. E, Ta mes tengiamės daryti kasdien. Vienas pavyzdys - komisija e, jau atsižvelgia jungtinių tautų vaikų teisų konvenciją, rengdama teisės aktus, kurie gali turėti poveikio vaikų teisėms. Lygiai tas pats pasakytina yra ap, ir apie neįgaliųjų e, padėtį reglamentuojančius teisės aktus. Mes tengiamės atsižvelgti į tarptautinius konvencijas. Taip pat pranešime yra minima žmogų pagrindinių teisų tarnybos vaidmuo, e, kuri ir taip pat tarnyba raginama rinkti E, duomenis, patikimus duomenis e, tam, tose srityse, kuriuose ES yra kompetitinga priimti sprendimus. Aš taip pat e, raginčiau šią tarnybą prisijungti prie darbo grupės sprendžiančios Romų klausimus. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad ši tarnyba galėtų pasidalinti arba prisidėti savo patirtimi teismų bei e, teisės saugos institucijų bendradarbiavimo srityse. Tam, kad tai būtų įmanoma, komisija gruodžio antrąją dieną prieėmė sprendimą pataisyti e, e, daugiametį finansavimo planą, įtraukiant tam tikrus dalykus, kad tai būtų įmanoma. Ir apibendrinant, galėčiau tik tai išreikšti pritarimą mm, pranešėjai, kuri kalba apie padėtį po Lisabonos e, sutarties. Ir jau kitais metais mes, kitų metų pradžioje, paskelbsime e, pranešimą, metinį pranešimą apie partinių teisų padėtį ES. Tai turės būti daroma kiekvieną e, pavasarį. Ir aš manau, kad šiame kontekste ši diskusija vyksta labai laiku. Tai yra parlamentas įvertina padėtį ir pris, tokiu būdu prisideda prie tokio metinio e, pranešimo e, rengimo. O 2011 pavasarį pas, praneš, metinėme pranešime, kur kurį mes ketiname paskelbti, mes atkreipsime ypatingą dėmesį į pagrindinių teisių įgyvendimą Europos Sąjungoje. Taigi, šis pranešimas ragina mus e, organizuoti tokias diskusijas parlamente ne tik apie tai, kaip pagrindinės teisės yra vykdomas ES, bet ir kitose valstybėse. Tai yra puikia galimybė taip pat įvertinti, kaip savo darbą atlieka Europos institucijos. Dėkuoju, ponė komisarė. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu. Ir pirmiausia, ponas Buzutilis. Pusantros minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Pone pranešiau už parengtą pranešimą, o taip pat norėčiau padėkoti jai už tai, jog ji susitelkė į tokią svarbę temą. Tai yra Europos žmogaus teisų konvencija, o taip pat e, Europinio projekto įgyvendimas. Labai svarbu tai, jog šiais metais ponė Kinga gal susitelkė būtent į šį klausimą. Ir iš tikrai žmogaus teisės yra pagrindinės teisės, nes kartais pagrindinės teisės mes suprantame skirtingai, interpretuojame skirtingai. Pagrindinės teisės nereiškia, jog turime pamesti iš akių subsidarumo principą. Ir kad pamėsime iš akių skirtingų valstybių narių pagrindinės vertybės. Tai jie ja, kartais pagrindinės teisės pasitelkiamas būtent tokiems argumentams. Ir dabar valstybės narės galės priimti sprendimus dėl etinių klausimų, kaip pavyzdžiui, abortai bei eutanazija. Taip pat turime elgtis pakankamai atsargiai tam, kad uh, iš tikrųjų būtų suvokiama pagrindinių teisų svarba. Aš dar norėčiau atkreipti į teisės susijęs su migracija. Tai jos, aišku, yra labai svarbios, bet nebūtinai jos yra pagrind, priskirtinos pagrindinių teisų kategorijai. Taip pat reikėtų nepamesti šiokių saugos bei domenų apsaugos aspektų. Taigi apibendrinimas galiu pasakyti, kad mums reikalingos pagrindinės teisės ir jų apsauga, jų užtikrinimas, tačiau kitą vertus turime žiūrėti tai realistiškai, kad šios teisės būtų realistiškas. Dėkuoju poniai Bazitiliui ir prašau visų kolegų laikytis skirto kalbėjimo laiko. Ir dabar ponė Venova, ji pasisakys socialistų ir demokratų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, garbimi kolegos, taip pat norėčiau padėkoti poniai Gal, pranešėjai, nes manau, kad savo pranešimai pasiekė pagrindinį tikslą. Tai yra aiškiai apibriežti konkrečių institucijų vaidmenį, o taip pat atitinkame mechanizmą po sąrangą įsigaliojusią po Lisabono starties. Labai svarbu, kad ES gintų ne vien tik tais savo piliečių bei ES teritorijoje gyvenančių žmonių teisės. Tačiau šioje srityje ES turėtų tapti lyderė ir manau, kad nauja išorės veiksmų tarnyba čia galėtų suvaidinti esminį vaidmenį šiame kontekste. Todėl raginu e, komisiją naujos diplomatinės tarnybos kontekste sukurti e, naujas, naujus skyrius kurie galėtų užtikrinti žmogaus teisę apsaugą ir užsienyje. Na ir dabar įsigaliojus Sabono sutarčiai atrado visiškai nauja dimencija, nes ES piliečiai turi naujų galimybių, pavyzdžiui, piliečių iniciatyvą, kurią turėtų pasinaudoti. Na ir beje, mane labai džiugina tai, jog pranešime valstybės narės yra raginamos padidinti savo pastangas tam, kad piliečiai galėtų pilnai pasinaudoti savo teisėmis. Dėkoju e, pranešė už bendradarbiavimą konstruktyvų požiūrio, taip pat už tai, kad pranešime daroma nuorada į kovą su skurdu, o taip pat į veiksmus skirtus pagrindinių teisų apsaugai. Būtent tai buvo labai svarbu mūsų frakcijai. Mū... Dėkuoju poniai Benovai ir dabar e, Renatė Weber dvi minutės jį pasisakys. Alde frakcijos vardu, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėtojo kalba ne į mikrofoną. Labai atsiprašome. Kolegos, rytoj po pietų galėsime išdėstyti savo požiūrį į žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Tačiau šiandieną mes susitelkėme iš jų teisų padėtį ES. Taigi pirmiausia, turime galvoti apie ES, po to apie padėtį išorėje, užsienyje. Tai yra teisinga seka, mano manimu, nes kritikuodami kitus turime pasirūpinti pirmiausia, kad pas mus būtų tvarka. Ir jeigu rimtai viską žiūrime, tai neturėtume nepamesti iš akių į žmogaus teisės pažinimus mūsų teritorijoje Sirijoje. Norėčiau širdingai padėkoti poniai pranešėjai Kingai Gal ir šie, šiame pranešime e, sustelkime žmogaus teisų padėti bei jų apsaugą ES bei padėti po Lisabonos tirties įsigaliojimą. Ir pranešime kalbame ne vien tik tam, kam tenka atsakomybė už tai, bet taip pat ir apie tuos aspektus, į kurias turėtume kreipti daug dėmesio ateityje. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, mane labai nudžiugino e, Libė komitete išsakyta parama e, vadinamajam išaldimo e, mechanizmui, pagal kurį e, kontroversiškas sprendimus valstybės narėse gali kvestinuoti ES komisija ir ji galėtų priimti sprendimus dėl pažeidimo procedūros pradėjimo. Manau, kad toks mechanizmas tikrai duos papildomas naudos ir užtikrins įtikinančią žmogaus teisų politikos formavimą ES. Ir todėl manau, kad visų plenarinės sesijos balsavimo metu rytoj toks mechanizmas susilauks palaikymo. Kitas aspektas, į kurį norėčiau atkreipdėmės, yra susijęs su šio parlamentu teisė ir pareiga analizuoti e, žmogus teisų padėti valstybėse narėse, o taip pat išsakyti savo kritišką nuomonę, įskaitant ir tuos atvejus, kai bus aiškiai vardami, vardami pažeidėjai. Ačiū. Ber... Dėkoju, poniai Weber. Dabar pusantros minutės kalbės ponia Elen Flotra. Ačiū, ponia pirmininkė. Pranešim, e, pranešimas yra tikrai puikus, po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Dėkoju poniai Gal už puikų bendradarbiavimą su kolegomis. Norėčiau pateikti ketvertą pastabų, kurios susijusios su šio pranešimu. Pirmiausia, komisija turi atlikti svarbu vaidmenį, po to, kai joms buvo, jai buvo suteiktos, e, nau, nau, suteikti, nau, suteiktos naujos galimybės, e, Romų tautybės žmonių situacijos vertinimas yra vienas iš tų žingsnių. Ir, komisija, remdamasi e, nediskriminacijos principų nustatytų e, mobilumo, e, laisvo judėjimo direktyvą, pasinaudojo jai suteiktų vaidmenių. Aš tikiuosi, kad komisija ir toliau žengs šiuo žingsniu, šiuo keliu. Taip pat pranešime yra pabrėžiama, kad E, šankstinio įspėjimo sistema yra labai svarbus mechanizmas, kurį reikia sukurti, kuomet yra, e, kyla pavojus, jog e, bus pažeistos žmogaus teisės. Taigi reikia skurti prevencinę sistemą, e, kurią reikėtų derinti ir su bendromis, e, ben, bendru e, visuotiniu įvertinimu, kuris būtų atliekamas visoje Europos Sąjungoje. E, Iš tiesų tai yra nemenkas iššūkis mums, kadangi reikia pri, e, priimti sprendimus, kurių, į kurių sprend, e, prieimimo procedūrą ne, iki šiol nebuvo įtrauktas Europos parlamentas. Dabar ponas Šimanski. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Pagrindinių teisių hartijos kontekste Mes susidurėme su dviejomis sistemomis, e, kurios viena kitai prieštarauja. Viena susijusi su komisijos veiksmais, o kita susijusi su Europos teisingumo teismo sprendimais. Pane Gal pasakė, e, savo pranešime išdėstė, kad reikėtų šias sistemas suderinti. Pagrindinių teisių hartijos negalima interpretuoti taip, kad ES būtų skurtos naujos kompetencijos rytis. Tai yra iš, išriškėję pranešime, tačiau taip pat reikėtų pasakyti, jog baudžiamoji teisė ir um, valdžiamosios teisės vykdymas ir pagrindinių teisių um, gynimas turėtų būti vykdomas ne ES lygmeniu. Reikia pabrėžti, jog tokie mechanizmai tik tai prisidės prie nepasitikėjimo, mūsų piliečių nepasitikėjimo didinimo, didėjimo institucijomis. Dabar ponė Beržie. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Ir taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie puikiai padirbėjo. Uh, Šis pranešimas išryškina vieną iš nedaugelio teigiamų Lisabono starties aspektų. Ir, e, jo žmogaus teisų sąlygų ir aspektų įgyvendinimas yra esminis dalykas ES. Mes privalome paremti ES prisijungimą prie, Europos, e, prie pagrindinių teisių hartijos. Ir daugelis sako, kad ES pagrindinės teisės yra ir piliečių teisės. Ir e, mes turėtume suvokti, kad kalbame apie nedalomas teisės, o tai reiškia, kad žmogaus teisų, e, žmogaus teisų konvencijoje įtvirtintos teisės turėtų būti taikomos visuotinai ir turėtų būti turėtų galioti visiems asmenims nepriklausomai nuo e, to, kaip, kaip, kuo tie asmenys užsima ir taip pat šios teisės turėtų būti, e, turėti viršenybę prieš kitokias teisės, tarkim politinės ar ekonominės teisės. Uh, neturėtų, turėtume bet kokiomis sąlygomis užtikrinti piliečių pagrindinės teisės, nepriklausomai nuo jų teisinės padėties. Tačiau mes dažnai matome, jog susidaro situacija, jog e, žmonių e, šeimos, šeimų teisės, moterų teisės yra paminamos e, Ir, ir tai matome, kai, kokie situacijoje yra atsidūrę Romų tautybės žmonės. Todėl e, komisija turėtų elgtis ryštingiau, taip pat ES turėtų prisimti lyderės vaidmenį visame pasaulyje žmogaus teisės turėtų būti, e, įgyti tokią pat vertę kaip ir diplomatinės ar ekonominės teisės, tačiau tun, Kolumbijoje ar Tunise ar bet kur ar kitose e, pasaulio valstybėse dėja taip nėra. Ir tai reiškia, jog Europos politika turėtų iš naujo performuoti savo užsienio politiką. Dėkoju. Pone Veržą, dėkoju Jums. Dabar ponė Kristina Morva. Köszönöm szépen E, magyarként és női politikusként. E, Dėkoju, pirmininkė. Kaip e, Europos parlamento nari iš Vengrijos ir kaip moteris, man labai smagu, kad šį pranešimą parengė kolegė iš Vengrijos. Tad iš tiesų buvo atliktas nemažas darbas ir aš iš tikrųjų tikiuosi, kad jis bus priimtas. Aš dėkoju jai už tą darbą. Tačiau aš pasigendu kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, nepabrėžtos ar nekalbama apie klasikinės, apie, apie žmogaus teisės klasikinę prasme. Juk ES yra atvejų, kada diskriminuojami, kad diskriminuojamas mažumos, diskriminuojami uh, Romai yra taikomi tam tikri apribojimai teisiai burtis į sąjungas ir panašiai. Ir bent jau paėmus Vengrijos pavyzdį, visai neseniai Vengrijos parlamente buvo parengtas, parengta ataskaita apie padėtį tarp 2002 ir 2010 metų kada valdė socialistai. Ir per šį laikotarpį anot ataskaitos žmogaus teisės buvo pažeidinėjamos ne kartą. Ir aš norėčiau paklausti pranešėjos, ar Pateikus šį pranešimą Europos, e, būtent Vengrijos parengtą pranešimą ES, ar ES institucijos nagrinėtų e, tą ataskaitą ir ar būtų išnagrinėti tie žmogaus teisų pažeidimų atvejai, kurie vyko 2006 ir kitais metais. Ir juolap kad e, dabartinis Libė komiteto pirmininkas buvo Vengrijos vyriausybei tuo metu. Dėkoju, sako pirmininkas, aš raginu e, laikytis e, laiko, kuris yra skiriamas šiose diskusijose. Toliau ponas Jakolino, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, pranešimas yra tikrai gerai parašytas, gerai sudarytas, jame kalbama apie pagrindinių teisių įgyvendinimą. Ir kalbant šią temą, norėčiau pateikti jūsų dėmesį keletą pastabų. Dėl e, pagrindinių teisų hartijos. Taip, e, šios hartija yra įtraukta į ES teisiną. E, tai buvo padaryta po Lisabonos sutartys prieimimo. Ir dabar ES mes kalbame apie bendras vertybės. Tačiau tas vertybės mums reikėtų palyginti su praktiškai pasiektais rezultatais. Yra Lisabonos sutartys, Stokholmo sutartis, susitarimas, taip pat pagrindiniai principai kovoti su terorizmu, su organizuotu nusikalstamumu, taip pat kalbama apie subsidirumo principo laikymasi. Ir visa tai neturi pažįsti arba, ar, arba pakengti piliečių galimybę pasinaudoti savo teisėmis. Kai tai reiškia, kad priimdami naujus teisės aktus mes turime e, atsižvelgti žmogaus teisės ir turime laikytis naujų standartų, kurie padėtų sustiprinti žmogaus orumą bei kitų teisių laikymasi. Turime užtikrinti, kad neliktų diskriminacijos prie asmenys. Ir būtent šiais aspektais vadovaudomėsi mes vertiname šį pranešimą. Ačiū. Ponas Kašman. Padėtimi po Lisabonos e, mes neturime didžiuotis, nes Netgi po Lisabono sutarties moteris negali pačios spręsti, ką daryti su savo kūnu. Yra diskriminacijos atveju dėl amžiaus, dėl lyties, dėl e, lytinės orientacijos. Negalime apsispręsti, ar leisti pilietinę tokią santoką ar e, civilinę partnerystę. Yra labai daug diskriminacijos atvejų, netgi remiantis subsidarumo principu. Europoje egzistuoja e, du greičiai. Yra žmonės, e, kurie tik tai kalba apie diskriminacijos panaikinimą, bet tuo, pamet, tuo, po, tuo pat metu e, e, pažeidinėjimus žmogaus teisės ir didėja ksenofobija. Ar mes nepasimokėme iš e, pastarųjų pasaulinių karių, karų ir ar negalime pagaliau pamatyti, kad religija dažnai prisidengiama tam, kad e, būtų pridengti diskriminacijos atvejai. Ir argi negalime pagaliau suvokti, kad pažeisdami kitų e, teisės mes pažeidžiame savo teisės. Mes neturime kuo didžiuotis. Ačiū ponas Kešminai. Toliau Vanderstop vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Na, labai akivaizdu, kad Lisabono sutartis e, kitaip nušvietė žmogaus teisų padėtį Europos Sąjungoje. Visų pirma, dabar susiklostė tokia situacija, kad turime konkuruojančias teisės sistemas e, žmogaus teisų srityje. Ir galiausiai mes e, čia tikrai vaikštame minų laukia teisinių minų laukia. Ir taip pat kila klausimas dėl teismo, Europos teisingumo teismo priimto nutarimo, e, kuris buvo priimtas e, lapkričio mėnesį ir kuriame sakome, kad e, teisė į privatumą turi būti įgyvendinama laikantį subsidarumo principo Ir mane tas nutarimas iš tiesų labai nustebino ir norėčiau sužinoti, ką apie tai mano komisarė. Ir kaip Jūs manote, kaip tai atsilieps busimiems ES priimamis teisės aktams. Toliau ponas Milan Zver. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai dėl puikaus pranešimo. Na, iš tikrųjų, dabar uh, E, pagrindėjusi situacija, padėtis ES pasikeitė. Na, lai, mes plečiame mūsų laisvės erdvę, tai yra puiku, mes kalbame apie trečią žmogaus teisų ir pagrindėjusių kartą, tai yra puikus dalykas ir dabar pagrindės teisės apima tų neteisybių išteisimą, kurios buvo padarytas praeitėje pranešime kalbama apie naujų, naujų, naują teisų kartą, tačiau mes pamiršome tokius dalykus kaip turto gražinimas, tai yra turto, kuris buvo konfiskuotas ankstesnių režimų metu. Na, arba pamiršim tuos žmonės, kurie penktame dešimtmetyje karo metu daug kur vidurio ir rytų Europoje buvo nužudyti. Taigi mes primdami teisinius sprendimus dabar turime atsakomybę ir už praeities nusikaltimų išteisimą. Na ir mes galime kalbėti, a, tik tai tokiu būdu galėsime kalbėti apie trečiąją pagrindinę teisų kartą. Dėkuoju. Da, toliau ponia Ginga Gensvė minutę. Dėkuoju ponia pirmininkė, ponia komisarė pagrindėsių hartija įtvirtintos Lisabono startie dabar tapo privaloma. Na ir čia bus panaudojamas bendrijos procedūros, pažiūrėjau, pažeidimo procedūra pažeidimo atveju. Na ir dabar dėl, dėl ekonominės krizės neretai yra pažeidžiamas pagrindinės teisės arba jų taikymas yra ribojimas. Čia, pavyzdžiui, kreipčiau dėmesį teisės į streiką ribojimą. Ir dėl šios krizės sudrebėjo teisinės valstybės pagrindai, pamatai. Pone komisarė, labai svarbu pasirūpinti, kad būtų stebima situacija valstybėse narėse. Na ir taip, taip pat ir šalyse kandidatės. Mano manimo, tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Dėkoju, poniai Gans. Ir dabar Monika Luis Makovei, pusantros minutės. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę e, Kinga gal dėl jos pranešimo. Dabar mes turime principų ir vertybių bendryje, kuri apima be kita ko ir pagrindteisų e, apsaugą bei pagrindinteisų hartiją. Na ir tai yra naujausias dokumentas užtikrinantis pagrindteisų apsaugą ir taikydamos bendrijos teisė valstybės narės turi laikytis šios e, hartijos nuostatų. Jos nuostatos galioja tiesiogiai e, teisminėms sistemams valstybėse narėse Taip pat turime ir Strasbūro teismo sprendimus ir tokiu būdu yra užtikrinamos individualios teisės valstybės narėse. ES prisijungusi prie šios konvencijos turi pasirūpinti, kad ir ES institucijos bei valstybių narių institucijos taikančios ES teisės aktus laikytųsi šios konvencijos nuostatų. Aišku, mes turime stebėti, um, kokiu pasirūpinti pasiekmių turės reformos Strasbūro teisme ir procedūrų sutrumpinimui. Taip pat turime pasirūpinti, kad visas institucijose taip pat būtų laikomasi pagrindteisių nuostatų, turime teisinius ir teisėkuros mechanizmus, tačiau svarbiausia yra, kad būtų kiek įmanoma greičiau ir veiksmingų iškrinamos aukų teisės, o kit... Ir kol pirmininkas nutraukė ir dabar pan... nesenysin vieną minutę. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėlyje kolegos. Pagrindinių teisių hartija kuri yra įjungiama į mūsų pagrindinį teisų sistemą, yra vienas iš svarbiausių Europos politikos sistemos elementų. Ir norėčiau e, priminti e, Lenkijos vyriausybė laikyti šios hartijos principų ir e, pagrindinių elementų. E, Dažnai e, Lenkijos vyriausybė nusižengia šios e, hartijos e, principams ir priima netinkamus sprendimus, e, pamindama piliečių teisės. E, įgyvendinant pagrindinės teisės, būtent šis dokumentas turėtų um, tapti esminio mūsų sistemos elementu. Mums reikėtų ginti ir e, pažeidžiamų piliečių teisės, pavyzdžiui, mažumų teisės, reikėtų priminti moterų teisų direktyvą, kurią prieimusi ES. Taip pat e, kai kurios valstybės narės nepripažįsta seksualinių mažumų teisų. Į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį. Dėkoju. Ačiū. Ponas Koza. Jau daugelis kolegų išryškino esminius aspektus šiame pranešime, kuriame yra um, aprašomi įvairūs su pagrindinėmis teisėmis susiję dalykai, e, neakcentuojant e, vieno ar kito e, aspekto pernelyg. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kovos su diskriminacija elementą ir e, lygių galimybių principą. E, Pranešime mes e, daugiausia kalbame apie pagrindinių teisų kartiją ir būtent į tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir užduoti klausimą, kiek yra įmanoma realiai įgyvendinti pagrindinį teisų kartiją. Tai yra įmanoma tik tai tuomet, jeigu ES e, vyriau, e, visuomenėje bus laikomasi pagrindinių vertybių ir sambu, visuomenės sambuvio principų jei kas nors bet nepagristai ap, kuo nors apkaltinamas, tuomet jisai turi būti ginamas ir saugomas, kad, būtų aps, e, e, kad galėtų nau, pasinaudoti savo pagrindinėmis teisėmis. Tai yra sudėtingas kelias, me, kuriuo mes dar turime eiti. Ponios Kinga, gal pranešimas yra svarbus žingsnis šiame kelyje ir todėl dėkojame pranešėjai už šį darbą. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Yra 11 kolegų norinčių pasisakyti. Dėl laiko spaudimo mes negalėsime suteikti žodžio visiems. Leisiu pasisakyti šešiems kalbėtojams pagal tą eilės tvarką, pagal kurią jie paprašė žodžio ir atsižvelgiant į politinių frakcijų dydį. Taigi apgailestauju dėl kitų kolegų ir labai jų atsiprašau. Pirmiausia, ponė Ana Zaborska, vieną mintę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nebespečenstvo. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną iškilantį pavojų. Tai yra įvairių diskriminacijos formų apjungimas e, gali su, sukelti diskriminacijos efekt, e, efektą. Tai buvo pabrėžta vy, praėjusią savaitę e, vyk, vienoje vykusiame susitikime. Ir mes dabar galime stebėti, kaip diskriminacijos savoka keičiasi. Ir jeigu mums reikėtų sutelkti dėmesį tam, kad mes grįžtumėm prie pirminės diskriminacijos e, savokos. Ir šioje srityje mūsų e, vaidmuo tai yra be galo svarbus. Jeigu mes to nepadarysime, tai tada e, atsiras finansinė našta ne tik tai Europos komisijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Dėkoju. Gracija. O dabar pana, ponė Čebačiai. Pranešėja atliko gerą darbą. Bet manau, kad dar daug kas liko ir nepadaryta. Komisija turėtų užtikrinti, jog pagrindinių teisų būtų paisoma. Pone Reding, aš pasitikiu, ji yra drąsesnė nei daugelis kitų komisijos narių. Ji e, sugebėjo pasipriešinti e, e, ponui Sarkozy, kada komisaras, komisijos pirmininkas Baroso siūlė nieko nedaryti. Tai manau, kad poniai Reding drąsos užteks ir šiuo atveju kai nagrinėjamas klausimas, kuris patenka į jos e, kompetenciją. Akivaizdu, kad dabartinė teisinė sistema ne, negina ne, žiniasklaidos teisų, negina a, e, privataus, privačios nuosavybės. Aš turiu omenyje e, pensijų fondų žlugimą ir, ir jo poveikį. Ačiū, nutraukė pirmininkas Alžės Sonė Fanina. Pirmininkė, kalbant apie žmogaus teisėjų konvencijos šeštą straipsnį, apie ES e, sutartis, tai akivaizdu, darosi akivaizdu, kad visi šitie straipsniai yra pažeidinėjami pažeidžiamos žmogaus, e, teis, žmogaus teisės visose val, na, valstybėse narėse ir nesutikiama teisinga informacija apie ter, terorizmo išpolius ar kitą informaciją. Dabar yra puolamas Wikileaks ir tai tik tai dar sėki parodo, koks svarbus yra šitas pranešimas. Mes balsuosime e, už šį pranešimą, mes turime E, užtikrinti, kad pagrindinių teisų būtų paisoma ne tik tai ES, bet ir kitose valstybėse. Priemus e, atitinkamus teisės aktus mes galbūt galime, galėsime išvysti šviesą tunelio e, gale ir sustabdyti žmogaus teisų pažeidinėjimus. Turime užtikrinti, kad migrantų teisės, pabėgėlių teisės ir kitų asmenų grupių teisės būtų paisomas. Ačiū toliau, kolegė Figereido. Dėkoju, pirmininkė. Puikiai žinome, kad ES valstybėse narėse dar yra daug diskriminacijos e, atvejų, e, kurie paliečia įvairių visuomenės e, grupių narius. Bet me, norėčiau atkreipti dėmesį į vieną diskriminacijos formą, tai yra diskriminacija prieš moteris. Ši diskriminacija vyksta dar ir šiandieną įvairiose gyvenimo e, srityse e, ir ji yra pasiekusi galbūt skirtingus mastus skirtingose valstybėse narėse. Tačiau moteriams sunku patekti į darbo rinką, sunku siekti karjeros, karjeros ir moteris moteriams mokamas mažesnis atlyginimas negu vyrams ir visa tai turi įtakos moterų padėčiai visoje e, Europos Sąjungos valstybėse narėse. Tad reikalinga priimti skubės priemonės, kad ši diskriminacijos forma būtų eliminuota. Dėkoju. Dėkoju, ponas Francis Obermajeris. Pone pirmininkė, Europos prisingas prie žmogus teisų konvencijas kelia grėsmę, kad tiesą sakant dabar um, teisingumo, kad bus Europos teisingumo, Europos. Tarkite. E, teisų teismas galės vertinti ES teismus ir dėl to perspėjo ir Europos teisingumo teismas. Na ir tiesą sakant, ir Šiuo metu Europos žmogaus teisų teismas bando pasiekti, kad e, būtų sustabdyta Dublino e, sustarimo galiojimas ir būtų užkirstas kelias e, deportacijai iš Austrijos į Graikiją. Kodėl? Na, taip pat dėl kryžiaus. Tai yra mūsų krikščionybės pagrindteisės simbolis. Ir jeigu uh, negerbiamos tokios teisės žmogaus teisme teisme, tai mano manimu, tai neverta pripažinti jo procedūrų. Dėkuoju, ponas Mesaros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga visuomet mokėjo kritikuoti šalis už Europos Sąjungos ribų dėl žmogaus teisų ir pagrindteisų padėtis. O kai dėl mūsų valstybių narių To beveik nebuvo įmanoma padaryti, tačiau dabar padėtis pasikeitė, nes mes e, esame suvienyti ne vien tik tais ekonominių interesų. Ponios King gal, Kinga gal pranešime kalbama apie pagrindinių žingsnių, kurių, reikal, kurių reikia pagrindinių teisų apsaugai. Ir už tai turime būti dėkingi Lisabonos starties įsigaliojimui. Ir dabar nesitaiksysime su piliečių pagrindteisų pažeidimais ir reikės apkaltinti tuos kaltuosius tiek nacionaliniu, tiek ir e, bendrijos lygiu ir komisija turi pasinaudoti tinkamais atvejais pažeidimo procedūrą. Na, o kitais atvejais, jeigu tokiai e, procedūrai būtų daromas kliūtis, tai reikia pasinaudoti kitą pro veiksmingą procedūrą. Taip pat reikia apginti žmogus su negale, užkirsti kelią diskriminaciją, taip pat užtikrinti kalbų lygybę valstybės narse. Pane Vilija Blinkevičiūtė. Pirmininkė, žmogaus teisių klausimus būtina spręsti tiek es lygmeniu tiek pačios valstybės narės turi imtis atsakomybės už savo piliečių pagrindinių teisių užtikrinimą. pavyzdžiui europiniu lygmeniu labai svarbu sukurti es vaikų teisių strategiją nes ne visos valstybės narės yra pajėgios užtikrinti vaikų teisių apsaugą nacionaliniu lygmeniu. taigi būtina parengti praktines priemones kovojant su prievarta prieš vaikus seksualiniu išnaudojimu vaikų pornografija. E, kita prioritetinė sritis neįgalūs žmonės kadangi jie vis dar patiria diskriminaciją socialiniame profesiniame ir kultūriniame gyvenime todėl reikėtų sukurti konkrečią europos sąjungos teisės aktų dėl neįgalių žmonių teisių sistemą bei rengti europos sąjungos strategijas neįgaliųjų srityje norėčiau pabrėžti jog kova su prekyba žmonėmis ypač moterimis ir vaikais vis dar yra didžiulė problema ir vienas iš sunkiausių žmogaus teisių pažeidimų. taip pat labai svarbu kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi ypač kai kalbame apie vyresnio amžiaus žmones kurie sunkmečiu nukentėjo labiausiai. ačiū toliau komisarė reding Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pareikšti savo padėką pranešėjai ir ne tik jai, bet ir visiems komiteto nariams, kurie dirba šioje srityje. Norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie kalbėjo šį rytą, parodydami, jog pagrindinės teisės yra labai svarbus klausimas ir jam skiriamas dal, didelis dėmesys. Negalėčiau nepritarti daugeliai minčių, kurios buvo pasakytos. Mums, mes dažnai kalbame apie žmogaus teisų tvirtimą ES ir kalbame apie žmogaus teisų paisimą už ES ribų. Bet Nuo šių metų, kaip aš jau pasakiau, e, mes nagrinėsime šitą padėtį, parengdami metinį pranešimą. Ir tame metinėme pranešime bus kalbama apie visas jūsų paminėtas diskriminacijos sritis. Metinės pranešimo parengimas, kaip jau minėjau, mums bus puikia proga išdėstyti, pasižiūrėti, kas vyksta ne taip ir prie, numatyti priemonės padėčiai ištaisyti. Kaip ištaisyti esamą padėtį? Buvo iškelta idėja apie išaldymo mechanizmą. Šitas mechanizmas buvo paminėtas ir pranešime. Ir buvo kalbama apie priemonių ėmimasi valstybėse narėse tuo metu, kai tai yra reikalinga. Šie pasiūlymai buvo išnagrinėti mūsų ekspertų. Ir kai kurie instituciniai dalykai susiję su išaldymo mechanizmo įgyvendinimu, pavyzdžiui, yra iš tiesų labai sudėtingi. Tad kol kas, bent jau šiuo metu, panašu, kad uh, teisinė prasme mes negalime gyventi tokio mechanizmo ir tam, kad tai būtų praktiškai įmanoma, mums reikėtų keisti e, ES sutartį. Pati idėja yra patraukli ir mes e, toliau nagrinėsime e, padėtį, toliau žiūrėsime, kokį mechanizmą galima būtų pritaikyti, kurio pritaikymui nereikėtų keisti sutarties, o tai pagreitintų jo įgyvendinimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką, tai kas buvo minima gana dažnai. Hartija nėra e, taikytina absoliučia, absoliučia prasme. Hartija taikytina e, e, valstybėse narėse įgyvendinant e, ES teisės aktus. Pavyzdžiui, jeigu yra priimta direktyva ir ji turi būti perkelt, turi būti ir, ir, ir ta direktyva inkorporuojama į mūsų teisyną, tada hartija yra taikoma. Kitais atvejais už žmogaus teisio apsaugą ir tampa atsakingi ir nacionalinių valstybių narių teismai. Iš principo mes kalbame apie naujos e, dimensijos įgyvendinimą mūsų žmogaus teisų sistemoje. Be daugybės e, konkrečių klausimų, kurie buvo iškelti. Na, aš juos atsakysiu tiems e, parlamento nariams, kurie juos iškėlė e, asmeniškai, bet turėčiau paminėti vieną esminę problemą. Visose valstybėse narėse, visose valstybėse, ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, Vis, visur kalbama apie e, pagrindinių teisių e, svarbą. Ir mes turime stengtis e, na, propaguoti tą žmogaus teisių ir pagrindinių, pagrindinių teisių vertybę, tų vertybių kultūrą visoje Europoje. Mes turėtumėm galbūt tam tikrą prasme automatiškai e, atsižvelgti į pagrindinės teisės, e, rengdami teisės aktus. Taigi, numatydami naujas teisės nuostatas, turime pagalvoti, kaip tai atsilieps žmogaus e, teisėms ir pagrindinės laisvėms. Ir būtent tokiu būdu, mano manimu, mes ir pasieksime savo tikslų. Šiandieną komisija priims sprendimą dėl egzekvatur procedūros e, panaikinimą. Kitai žodžiai tariant, yra siūloma, kad e, teismų priimti sprendimai turėtų būti vykdomi visoje Europoje. Ir tai yra pirmas kartas, kada na, nagrinėjant naujų reglamentų pasiūlymus, mes juos nagrinėjame būtent pagrindinių teisių šviesoje ir kontekste. Taigi atliekame ne tik tai ekonominę analizę, vertiname ne tik tai poveikį rinkai, bet taip pat vertiname ir kokį poveikį siūlomas teisės aktas turės pagrindiniams laisvėms, žmogaus teisėms. Tad žingsnis po žingsnio mes vis dėlto tikiuosi judame teisinga linkme ir kartu su kitomis institucijomis sugebėsime užtikrinti, kad metinė ataskaita dėl hartijos įgyvendinimo būtent ir padės mums pamatyti, kokia yra ta tikroji padėtis. Aš tą metinį pranešimą ruoš ne tik tai komisija, ne tik tai mūsų darbuotojai. Prie to metinio pranešimo ar ataskaitos parengimo prisidėsite ir jūs, parlamento nariai, savo pastabomis. Tokiu būdu mes galėsime pademonstruoti išoriniam pasauliui, kit, kitoms valstybėms, kad hartija yra gyvuojantis teisės instrumentas nes priešingo atveju e, tie žmonės, kurie mus e, išrinko, e, turėtų pareikšti nepasitenkinimą. Tad, kaip minėjau, mes lietai, žingsnis po žingsnio, bet vis dėlto judame teisingai linkme, siekdami savo tikslo. Kaip minėjau, šį pava ateinantį pavasarį mes parengsime pirmąjį metinį pranešimą ir tai bus po to daroma kiekvienais metais. Ir tada niekas negalės pasakyti, kad mes kalbame tik apie tuos teisų pažeidimus, kurie vyksta ne Europos Sąjungoje. Ačiū komisijos nariai. Dabar suteikiu žodį pranešėjai Kingai Gal. Ačiū, ponė komisijos narė. Dėkoju kolegos už jūsų pasiūlymus susijusius su mano pranešimu. Ypač norėčiau padėkoti komisariai už jos atvirumą ir pasirinkimą bendradarbiauti su mumis E, turint omenyje, kokia svarbi yra ši tema. Visi, kurie čia buvo išdėstyti e, pastebėjimai, visi jie atsispindi ir mano pranešime ir aš manau, kad mes čia tikrai pasikėme nemenkų kompromisų e, rengdami šį dokumentą. Norėčiau pritarti pakeitimų pasiūlymams, dėl kurių mes balsuosime ir be abejo neturėtume persistengti. Turime išlikti budrus ir tuo pat metu rūpintis, kad e, konkretus principai, kuriuos mes apsvarstėme šiandieną, būtų e, įgyvendinami taip, kaip mes to norime. Norėčiau pabrėžti, kad šiandieną ir rytoj E, bus apsvarstomi įvairūs pranešimai, kurie vienai par kitaip bus susijęs su Europos žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis teisėmis. Pavyzdžiui, kalbėsime apie žmog, prekybą žmonėmis ir e, šiame kontekste reikės pabrėžti ir būtinybę užtikrinti didesnę vaikų apsaugą. Taip pat e, e, kalbėsime apie piliečio iniciatyvą, kuri, dėl kurios balsuosime rytoj. Tai yra visi tie aspektai, kurie prisideda prie e, mūsų piliečių pagrindinių teisų įgyvendinimo ir geresnės teisėjo kuros. Sveikintina yra tai, kad buvo išdėstyti svarbiausi prioritetai kreipiuosi į kolegiją iš socialistų frakcijos, kurie, kolegas, kurie e, daugelį metų mums priekaištavo, kad mes netikėme pakankamai reikšmės žmogaus teisėms ES, tačiau dabar mes tą padarėme. Pirmininkas, dėkoju. Balsavimas rytoj vyks rytoj iki 13 valandos, o dabar pereikime prie ponios Teresa Jimenez e, Beseril Barijo pranešimo. Pone Kešman, jūs norėt pasiskaityti. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti.